Na, pradėsime toliau, pereikim prie kito e, klausimo, mėlynasis augimas, nes e, yra teisėjas, yra pranešėjas ir šešėliniai pranešėjai, taigi jums leidus aš pradedu. Taigi, ponė Danelis, mėlynasis augimas, žodis jums. O, apie tai proedrė, nomižu, tai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 apie tai, kad reikėtų suteikti iniciatyvą augimui, skatinti augimą, sukurti realią ekonomiką Europoje. Niekada nebuvo tokios didelės bedarbystės Europos Sąjungoje ir tai tapo jau grėsme Europai. Aš manau, kad komisijos mm, komunikatas dėl e, tvaraus augimo jūrų sektoriuje yra tikrai daug siekiantis ir vis dėlto išlieka realistinių pasiūlymų. Pone pirmininkė, reikia spręsti ekonomikos klausimus taip, kad galėtume pagloti pamatus realiam augimui ir veiklos mm, plėtrai. reikia tikrai gero tempo, gero greičio, reikia daryti pažangą artimiausioje ateityje. Ir kai kalbam apie jūrą, jūros klausimus, kaip mes panaudojame jos išteklius, Europa gali tikrai padidinti savo konkurencingumą. lyginant su kitomis besiplečiančiomis ekonomikomis rytuose ir kitose pasaulio dalyse. Gerbės pirmininkė, mes esame įsidėkinę, kad vienas pagrindinių elementų tai yra pagrindas mėlynojo augimo plėtrai galima jį rasti pasiūlyme dėl pakrančių, pakrančių zonų plėtros. Skatydami ekonomikos saugimą mes vis dėlto galime saugoti ir aplinką. Pranešime mes teigiame, mes nurodėme tokį požiūrį, kad vienintelis, vienas sektorius, kuriam dabar ypatingai reikia paramos, tai yra tai, kad reikia su kurti specialius pajėgumus, galimybę kurti darbo vietas. Mes turime būti pasirengę užtikrinti, kad turime verslininkų, kurie yra pasirengę ir kurie sugeba pasirengti, pasinaudoti e, jūros sektorius plėtros galimybėmis. Ir uh, manome, kad reikalingas Europinis fondas. Naujas tendencijos pajėgumo kūrime e, mokymuose, juos taip pat reikia paremti. Reikia kaip įmanoma geriau pasinaudoti tomis e, pajėgumų stiprinimo galimybėmis. Reikia labiau intensyvių pasikeitimų informacija, tai yra studentų ir dėstytojų mainų pagal Erasmus programą. Pasiūlymai dėl e, jūrų transporto turi būti svarstomi kalbant apie įdarbinimo galimybės, taip pat atsižvelgiant į Europos Sąjungos transporto kaip visumos sistemą. Iki 15 e, metų mes turime padidinti e, jūrų transporto e, dalį visoje transporto sistemoje. Dabar laivybos sektorius patirti didelių e, sunkumų, nes jis apsunkintas biurokratinės naštos ir neatsižvelgia į visas Europos augimo galimybės. Mūsų pasiūlyme mes skatiname komisiją, kviečiame komisiją skirti ypatingą dėmesį taip vadinamoms mėlynosiams zonoms. Reikia užtikrinti, kad e, laivininkystės sektorius, laivų statyba Europoje per pastaruosius metus labai stipriai nukentėjęs kad jam būtų suteikta nauja galimybė ir jis galėtų įnešti savo indėlį į visą bendrą augimą, tai yra mėlyną augimą. Reikia statyti švaresnius laivus ir šitie nauji laivai yra reikalingi. Reikia tokių, na, laivų parkų, laivininkistės parkų. Ir tai paskatintų veiklą visoje Europos Sąjungoje. Kalbant apie jūros ir pakrančių turizmą, tai yra sektorius, kurį reikia stiprinti. Valstybės narės e, E, remiamas vietos valdžios, turėtų imtis institu, in, iniciatyvos kurti turizmo infrastruktūras ir veikti tas biurokratinės problemas, e, kurios kliūda vystyti šitą sektorių. Bet reikia bendradarbiauti su vietos valdžios įstaigomis, nustatant galimybės ir e, vystant e, mokymo projektus, tai yra mokyti verslo, mokyti žmonės, kurie nori dirbti e, turizmo sektoriuje, kaip pavyzdžiui, e, kulinarijoje, gastronomijoje. Reikia tam parengti žmonės. Taip pat turime palengvinti visų išdavimo procesą turistams procesas turi būti paprastesnis, procedūra paprastesnė, ypač kalbant apie tai, kad reikia pritraukti priks šalių turistus į Europą. Šis sektorius galėtų padėti vystyti uostus, palengvinti pakrančių zonų gyventojų padėtį. Taigi reikia tikrai pritraukti turistus ir reikia skirti ypatingą reikšmę kultūrinį reikšmį, kokias vietas gali aplankyti kruizinių laivų keleiviai. Komisija turėtų užtikrinti, jog mūsų uostai būtų konkurencingi, juose būtų tinkamos struktūros, turi būti e, sustiprintas paslaugų teikimo sektorius. Pavyzdžiui, taikant Šengeno požiūrį, užtikrinti kruizinių laivų e, tai yra kruizus, padaryti labiau patrauklius Europoje. Viduršinio e, jūroje matome, kaip kaip vyks, kaip vyksta turizmo plėtra, bet tikrai reikia palengvinti leidimų išdavimą procedūrą. Reikia pasirūpinti laivais e, įplauksiais į uostą. E, gastronomijos vaidmuo pakrančių zonose taip pat yra labai reikšmingas. Reikia išleisti iš akių fakto, kad skatinant sinergiją su e, vietos sektoriumi, užtikrinti, kad galima būtų naudoti vietos žemės ūkio produktais ir reikėtų susijęti pirminį ir tretinį sektorių turizmo srityje ir įjungti platesnės zonas, ne vien tik tai pakrančių zonas ir taip to, kuriant darbo vietas. Vėlgi dėl mėlynosios energijos mes visi sutinkame, kad tai yra e, jūrų ekonomikos dalis ir Europa turėtų rodyti pavyzdį. Taigi e, reikia sukurti inovatyvų sektorių, kaip praeitie buvo daroma kitose sektoriuose. sukurti tos energijos, vadinamus faktorius, e, mes galėtume įveikti problemas, su kuriamis susiduria daugelis pakrančių zonų. Ir labiau priderinti jas prie kitų sektorių, kaip pavyzdžiui turizmo. Tai galėtų būti e, susijęs su žuvininkystės ūkių kūrimu. Tai vėlgi yra labai svarbi e, jūrinės ekonomikos dalis reikia susijęti struktūras, energijos e, gamybos sritis ir pasinaudoti žuvininkistės ūkių galimybėmis. Tokiu būdu galime išspręsti dabar iškylančias problemas, kai e, žuvininkistės ūkiai tiesiog neįtraukiami į tą bendrą sąrangą. Akvakultūra Europos Sąjungoje jau e, joje yra sukūrėme 80 tūkstančių darbo vietų. Ir remintis vertinimu, žuvės gamyba akvakultūros sektoriui 19 metais turėtų viršyti tuos kiekius, e, kurie sugaunami jūroje. Tai rodo, kad reikia skatinti žuvininkystės ūkius O dabar pažiūrėkime į mm, mm, mineralinius resursus. Yra, aišku, aplinkybių, kurios kliudo pasinaudoti ir vykdyti kasybos darbus, bet vis dėlto reikia užtikrinti e, išgavim, e, gavybą. Tai yra sektorius, kur gali reikėti labai specifinių e, darbo vietų, specifinių darbuotojų. Ir tai tikrai tai yra daug, e, daug žadantis sektorius. Vėlgi kalbu apie kitą dalyką, apie kosmetikos, medicinos sektorių. Tai yra produktai, kuriami iš e, jūroje randamų medžiagų. Ir tai tikrai Aš turiu pasakyti, kad esu dėkingas visiems, dėkoju sekretoriatui, mano biuro darbuotojams už jų indėlį, man atliekant darbą. Ir esu pasirengęs atsakyti visus klausimus, jeigu tokių kiltų. Euh, monsieur le Président, chers collègues, tout d'abord. Pone pirmininkė, kolegos, visų pirma, dėkoju mūsų kolegai Spiros už atliktą darbą, kadangi aš be kita ko pritariu ir visą eilę jo pastebėjimų ir jo pasiūlymų. Tačiau aš manau, kad šis pasiūlymas galėtų būti dar labiau praturtintas. Atsiprašau, bet turiu dar pasakyti, kad Europos parlamentas e, turi labai daug veikimo būdų, kad paremtume tą e, mėlyną žydrąjį e, ekonomikos augimą. Mes turime skatinti ekonominę e, raidą pajūrio teritorijose, mes turime e, e, negadinti aplinkos ir mes, manau, galėtume dar aiškiau įvardinti priemonės vadinamai mėlynajam augimui, mėlynai strategijai, kad patenkintume ekologinius poreikius ir ekonominius poreikius. Visi sutinkame, kad reikia maksimaliai e, sumažinti žalą e, aplinkai kurią daro žmogus e, vykdydama savo veiklą pakrančių ir jūros teritorijose. Mes keisdami savo veiklos principus turime ne pakeisti ekonominių e, ekonominės žalos. Aš norėčiau išsakyti keletą pastabų dėl šio dosie. Aš remiu minti, kad valstybės turėtų uh, labiau vadovautis Europos lygmenių nustatytomis gairėmis, kad aiškiau suprastų, ką reikia daryti, ko nereikia daryti ir be abejonės reikia uh, atsižvelgti kiekvienos vietovės ir geografinio objekto specifiką. Uh, Manau, kad reikėtų paremti pasiūlymą, kur yra siūloma plėtoti uosto infrastruktūrą, kad ji būtų e, transporto ir energetikos požiūrį efektyvi ir ilgalaikė. Dėl turizmo, jūs žinote, kiek man ta tema rūpi. Aš pritariu mūsų kolegos pozicijai, tačiau taip pat reikėtų atsižvelgti į poreikį investuoti į mūsų gamtos natūralų kapitalą. Turime kalbėti apie E, aplinkosaugos paveldo išsaugojimą ir e, e, išlaikymą. Bet be bejonės mūsų žmogiškam kapitalui reikia atitinkamų mokymų. Mes turime suprasti, kad ekonomika turi ateiti tik po to ekonominės veiklos ir žmogaus veiklos įtaka turi būti išnagrinėta. Čia mes turime kalbėti ne tik apie konkurenciją tarp ekonomikos ir ekologijos, kiek uh, E, turime akcentuoti masto ekonomikos reikšmę. Jūs kalbėjote apie žvejybą, apie kultūrą ir panašiai. Bendrai, aš manau, kalbėdami apie mėlyną augimą, turime užtikrinti jūrų saugumą ir prevencinių priemonių taikymą. Taigi tiek aš noriu pasakyti, nieko ypatingo daugiau nepridursiu, nes aš visiškai sutinku su tuo, kas jau buvo anksčiau pasakyti. Ačiū. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank erstmal an Spyros Danelis für seinen Bericht. Labai ačiū Pone pirmininkė, dėkuoju pranešėjui už puikų pristatymą. Mes bendarbiavimo praeityje ir tą darysime ateityje. Man labai svarbus, aš esu sudomėjusi mėlynuoju augimu, tai tikrai nenus, nenustepsim, 70 procentų žemės paviršius yra vaidmuo, tik 30 tai procentų yra sausuma. Ir matome kiek e, e, koks, koks yra žmonių skaičiaus lygėjimas, tai žmonės nori keliauti, nori, nori žvejoti ir e, nori daugiau gauti, pasinaudoti jūromis ir vandenynais, kurie vadina vis didesnį vaidmenį. Ir klausimas yra, kaip galime generuoti tą, tą augimą ir išlaikyti jo pagreitį, išlaikyti jūras ir vandenynus ateities, ateities kartoms, kaip jūrose gali būti kūriamas darbo vietos. Kai kokia bus plėtra šioje srityje ateityje. Manau, kad Europos 2020 strategija stimuliuoja darbo vietų kūrimą ir mėlynasis augimas yra vienas iš tų sektorių, kur tikrai galim padaryti labai daug. Manau, kad jeigu mes skatinsim šitą jūros politiką, nes sakėme, kad reikia dirbti kartu ir skatinti ekonomikinę veiklą, bet turi būti integruota politika pagal atitikamas biudžeto eilutės, bet tai yra iš tikrųjų didžioji vis, visos Europos politikos dalis. Tai tikrai gerai naujiena, kad parengtas toks dokumentas. Aš dalyvau jūros srities konferencijoje Vokietijoje ir milnasis augimas buvo labai svarbus elementas bet taip pat buvo kalbama apie laivybą, apie transportą jūros keliais. Mes e, turim kruizinius laivus. Aišku, jų yra labai daug ir jie dažnai, e, dažniausiai plaukia viduržymė jūroje, bet tikiuosi, kad jie plaukios ir kitur, bet reikia užtikrinti, kad laivai mūsų jūrose ir vandenynuose būtų saugus ir visiškai šiuolaikiški modernus. Tai taip pat e, ir e, jūrų ir, ir nafta ir dujas, tai reikia jas transportuoti išgavus juos. Ir reikalinga tam atskira transporto infrastruktūra. Kai e, su Tran mes apsilankėme Šiaurės Vokietijoje, mes matėme, kad e, uostai yra vykstami ir atsispindi visos naujovės traukiamos. Turizmas taip pat, manau, svarbus, labai daug žmonių mėgsta vykti į pakrantės, praleisti atostogas. Tai čia tikrai turizmą galima skatinti ir taip pat vyresniems žmonėms turizmas, kuris e, remiasi natūraliomis buveinėmis Vokietijoje ir turime zonas, unikalias zonas, kurios, į kurias negalima patekti be specialaus leidimo. Bet taip pat yra ir žvejybos plotai, yra akvakultūra ir taip pat gavyba iš jūros dugno, taigi visą tai galima susijęti, sujungti ir galima pasinaudoti bendrai visomis jūros dalimis. Tai, vai, tai yra tas vadinamas įvairiapusis tai pasinaudojimas. Ir mes jūroje tikrai randam įvairių e, išteklių, juos e, galim pas, jiemis, medžiagomis galim pasinaudoti farmacijos, kosmetikos srityje. Ir jeigu kalbėsim apie ateities e, ekonomiką, ką galime pasinaudoti. Tai kuo galim pasinaudoti, ką mes išgauname jūroje, tai tikrai reikia sustiprinti, aišku, žalivos, mineralinės medžiagos, kuriuos galime išgauti jūroje vėlgi Europą mes turim pasinaudoti jomis. Aš jų baigiu. Europa tikrai čia gali prisidėti. Europa galėtų būti lyderė tiems, kurie siekia atlikti gavybą jūroje ne, ne, nepažįstami ekosistemų. Taigi tai yra e, žmogiška politika nes ką mes darysim su jūromis ir vandenynas palies visus. Ir mm, planavimas nepaprastai svarbus, kur galima leisti laivams įplaukti, kur galime vykdyti žvejybą, tokie dalykai. Manau, kad visą eilę galim darbo vietų sukurti e, būtent šiame sektoriuje. Thank you, Chair. Um, and... Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū, ponė Dinelė, už pranešimą. Tikrai gera pradžia. Keletas pastabų. E, pirmiausia, turizmas. Reikia prisiminti sinergiją tarp pakrančių ir jūros turizmo ir e, taip pat nepamiršti aplinkos, saugos, aplinkos saugojimo ir atkūrimo. Bet ne vien tik tai dėl galimo neigiamo poveikio turizmui, reikia tiesiog sąrangos, kurie atsižvelgia ir į klimato kaitą. Ir to pagrindas yra mm, jūrų mm, plotų planavimas. Mano prioritetą reikėtų skirti e, bioįvairovės apsaugą jūrose ir pakrantėse ir skatinti naują veiklą, atsižvelgiant būtent į šitą prioritetą, o ne atvirkščiai, ne priversti, kad ekonomikos augimas turėtų e, apsiriboti vien tik tai dujų arba naftos išgavimu. Reikia nu, e, nustatyti prioritetus ir užtikrinti, kad bus išsaugota jūrų ir pakrančio aplinka. Dešimtame pono Daniel, nes pranešimo punkte yra e, nurodytas skirtumas, kaip yra, e, kokie yra skirtumai e, valdymo srityje pakrančių ir jūros srityje. Aš čia norėčiau, kad būtų daugiau nusiklumo įgyvendinant šitas valdymo strategijas. Pavyzdžiui, Britanijos vyriausybė e, dėl e, jūrų išsaugojimo zonos pritarė tik tai 31 išsaugotinai zonai, o ekspertai siūlė 127. Taigi e, reikia, na, užtikrinti daugiau e, lankstumą ir užtikrinti, kad būtų nuoseklumas visoje Europos Sąjungoje būtent e, tam planavimui. Kai dėl pozityvių augimo aspektų, tai tai yra ištrosios energijos potencialas ir juo reikia pasinaudoti. Taip sprendžiant klimato kaitos problemas apie tai, kad reikėtų statyti naujus ir švaresnius laivus ir kurti darbo vietas. Tai yra, mes susiję, mes manome, kad bus pasiekti Baltosios knygos tikslai užtikinti vieningą Europos transporto sistemą ir perkelti 50 kelių sistemą, 50 procentų visų krovinių peržiūrimų keliais perkelti į e, geležinkelį bajūrų e, transportą. E, toliau e, dėl bendrovė kūrimo. Taip tikrai pradės mažoms vidutinėms įmonėms įgyvendinti mažus projektus. Aišku, yra naujų minčių dėl, dėl mokymų, ypač pagal Erasmus modelį, kurios padėtų įgyti naujų įgūdžių ir tai atspindėtų E, mėlynosios ekonomikos poreikius. Kai dėl nelabai teigiamų, sakyčiau, neigiamų dalykų, tai nėra taip lengva įsivaizduoti, kad bus išgaunamos mineralinės medžiagos iš jūros ir kad tai turėtų teigiamą poveikį jūro aplinkai. Tai tikrai didžiulė rizika, ypač e, ekologinė prasme jautriose vietovėse. Taip pat e, čia reikėtų būti, čia labai atsargiai elgtis, sutinkus anksčiau kalbėjusiais, kai e, reikia įsiaiškinti, ką reiškia akvakultūra ir mėlynosios biotechnologijos. Čia man dar lieka pilkoji zona. Taigi aš norėčiau toliau bendradarbiauti su pranešėjais ir šešėliniais pranešėjais ir tiek. Pone Foster. Um, few... Ačiū pirmininkė Keletas pastabų dėl e, pono Vandalo vardu, jis yra šėlinės pranešėjas. Taigi noriu pirmiausiai padėkoti pranešėjui be abejo už visą tą sunku darbą, už jo indėlį, už jo entuzijazmą renkiant šį e, pranešimą ir e, laukiu galtinio teksto. Iš tikrųjų reikėtų konstatuoti, kad e, daugelis valstybė narių kartais neįvertina to potencialo, kuris glūdi turizmo sektoriaus plėtroje, kuriant darbo vietas, nešant ekonominės naudos. Ir dažnai turizmas lieka tarsi podukros vaidmenyje. Tuo tarpu aš manau, kad bet kuriu atveju jis turėtų būti pirmosios e, gretose. E, kaip e, pranešė sakė, komisijos dokumentas yra ambicingas ir mums patinka, ir jam patinka tai, kad čia akcentuoti svarbiausi dalykai susijęs su šiais, šiomis svarbiausiamis ekonomikos sritimis, kadangi kalbame ne vien apie laivus, kalbame ir apie e, uostų infrastruktūrą, ir apie kelių bei geležinkelio infrastruktūrą, taip pat galima poveikį švietimo sektoriui ir daugelį kitų sričių. Ir manau, kad mes šiuo atveju turėtumėm daugiau galbūt akcentuoti mūsų jūrų sektoriaus um, istorinę patirtį ir taip pat plėtoti šį sektorių dar labiau. Labai svarbu, kad be abejo, kad e, pramonė plėsdamasi spręstų taršos problemas, e, nes iš tikrųjų, kai kažkas įvyksta blogai, kai įvyksta kokia nors avarija, tai nukenčia visų pirma pakrančių zonos salos. E, kalbant apie jūrų transporto politiką iki 2018 metų e, pranešėjas taip pat kėlė klausimą, jog e, reikėtų, pavyzdžiui, užtikrinti elektros e, tiekimą iš kranto, taip pat galbūt galimybę mažinti mokesčius už taršą laivams, kurie teršia mažiau. Taip pat labai svarbu yra pastebėti, nu, pabrėžti tarptinį bendradarbiavimą, kada vertinamas uh, E, tokios problemos, kaip, pavyzdžiui, problemos kylančios prie Somalio, prie Nigerijos. E, tarptautinės bendradarbiavimas, sprendžiant prie tam problemas, yra labai svarbus ir būtina užtikrinti, jog šios pastangos e, būtų tęsiamas, nebūtinai tai už tai atsako konkrečiai šis komisijos direktoratas, bet komisija apskaitai turėtų dalyvauti. Taip pat specialus erdvinis planavimas turėtų būti valstybinio ir prerogatyva ir bendradarbiavimas be abejo yra puikus sprendimas, bet nereikia pamiršti ir valstybių suverenumo šiuose srityse. Na ir e, apibendriname, galim pasakyti, kad jis pranešęs taip pat mm, palėtė keltą kitų svarbių e, sričių. E, jos buvo akcentuotas, taigi noriu padėkoti ponui Valendalen už pranešimą ir laukiame jūsų sekančio komunikato. panas Sudžės. Ačiū pirmininkė, ačiū kolegai, Tadenas už pasiūlytą. Už pateiktą pasiūlymą. E, noriu padėkoti, kadangi tai iš tikrųjų pasiūlymas, kuriam aš labai pritariu. Jis buvo gerai parengtas, todėl norėčiau pasisakyti ir be abejo paskiau teiksiu taip pat mm, savo pati, pasiūlymus dėl pakeitimų. Kalbame apie pakrančių e, sistemas, salų sistemas, augimo užtikrinimą. Visą tai turėtų atsidurti bendrame kontekste, bendroje struktūroje. Mes kalbame apie Europą 2020 strategiją, kuri yra savotiškas kompasas mūsų veiksmams. Ir kai kalbame apie e, augimą Europoje, E, tarp valstybinį augimą. Negalime pamiršti tam tikrų regionų, pavyzdžiui, pakrančių regionų, kurie, tiesą sakant, stabdo augimą. Taigi, jeigu norime e, užtikrinti darnų tvarų ir apimantį augimą, mes turime pašalinti struktūrinius e, trūkumus, kurie būdingi šiom pakrantės zonom. Uh, Pirmiausia, noriu atkreipti jūsų dėmesį į transporto, transporto kaštų problemą. E, nuo šalesni regionai nuo to kenčia. Pavyzdžiui, salų jungtis tarpusavyje ar salų susiekimas su žemynu yra dalis tokios problemos. Aš pateiksiu pavyzdį, kuris iliustruoja, ką aš bandau pasakyti. Ir kuris leis jums galbūt geriau įsivaizduoti, kad mes visų pirma kalbame apie tai, jog nuo to kenčia žmonės. Pavyzdžiui, jau kalbėsime apie jungti tarp Sardinijos ir žemyno. E, sąsiaurius skiriantis savo nuo žemyną yra 120 mylių, e, jūros mylių, persikėlimas kainuoja maždaug 800 eurų. Ir visa sala, kurioje gyvena per milijoną gyventojų, yra atskirta nuo pagrindinės rinkos. E, viduržėmė jūroje, e, vien viduržėmė jūroje apie 5-6 milijonai žmonių gyvena salose. Taigi labai svarbu užtikrinti, jog salos turėtų gerą ryšį su žemynu, turėtų laisvą prieigą prie bendrosios rinkos elementų. Na ir tai, kas svarbu e, struktūriniu požiūriu, yra susiję taip pat ir su turizmo pramonė, su turizmo sektoriumi, kadangi mm, turizmas yra sezoninio pobūdžio veikla. Ir sunku tikėtis e, tikro suklestėjimo, jeigu, tarkim, turizmo sezonas um, trunka 3-4 mėnesius. Ir tai dar yra optimistinis scenarius, nes kai kuriuose salose apskritai toks palankus sezonas trunka 1-2 mėnesius. Taigi išgyventi iš tikrųjų nėra lengva. Kai kalbam apie augimą, tai be abejo turime spręsti šios klausimus, kuriuos palėtė panas Danelis. Ir aš esu tikras, kad jis pats taip pat e, akcentuos šios dalykus. Apibendrinamas noriu pasakyti štai ką. Su mūsų teisinė sistema arba mūsų teisinė sistema. Mes turime tam tikrų instrumentų, pavyzdžiui, muitinių kodeksą, kurio 151 straipsnis leidžia valstybėm narim numatyti tam tikras be muitės zonas, kurios leidžia kompensuoti struktūriškai nepalankę situaciją per fiskalinę sistemą, per vienkartinės kažkokias intervencijas, kurios e, leidžia padengti nuostolius. Ir iš tikrųjų daug geriau būtų naudotis turimams priemonėmis, o ne sanglaudos politikos ar skirų valstybių narių instrumentais. Kai kalbame apie socialinę intervenciją, apie socialinę pagalbą, baigiu pirmininkė, sako kalbėtojas, e, tokiu būdu struktūrinės sistemos E, bus sietos su bendra viena rinka, su tarptautomis transporto sistemomis ir per šias priemonės mes pasiektumėm e, tikslus keliamus e, Europą 2020 strategijoje. E, ačiū. Pone Augius. Prieš perdamą žodį e, komisijos atstovams noriu padėkoti ponui Danelis už jo pranešimą, e, lauksime galtinio dokumento ir e, noriu tik tai baigdamas pastebėti, kad nepamirškite šiaurinių e, jūrų, e, šiaurinių vandenų, ne tik tai kalbėkite apie pietinės jūras. E, Šiaurėje tos jūros yra daug šaltesnės ir turi savų problemų. Na ir taip pat, kai kalbame apie pramonę, apie augimą, man kelia kartais surūpinimą, kad kai kuriuose valstybėse narise uh, E, kruizinė, kruizinio kelionių sektorius priklauso beveik monopolizuotam struktūrom, kartais kalbame apie, sakysim, vieną ar, ar, ar labai nedaugelį uostų, kurie turi išskirtinės teisės e, ir panašiai, panašiai. Taigi aš noriu perspėti, kad reikia atsargiai iš tikrųjų e, elgti šios ir tie, kad nebūtų taip, kad paskui kažkoks vienas uostas taiga susirbė visą tą kruizinių lainerių verslą. E, toks būtų mano pastebėjimas. E, mes truputėlį atsiliekame nuo grafimo, kadangi įvyko tas fiasko su, su, su, su, su gaisro pavojumi. Todėl būtų gerai laiką pataupyti. Jeigu dar norite pasakyti labai trumpai, nes trukus suteiksiu žodį e, komisijai. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, norėčiau pasveikinti savo kolegą, parengusi šį pranešimą. Tai labai svarbus pranešimas ypač aktualus saloms, ir ne tik pietinėms saloms, bet visoms saloms, kurios priklauso Europai, kurios yra Europos dalis. Tai yra pranešimas, kuris, mano nuomonė, yra žingsnis į priekį link vadinamosios mėlynosios ekonomikos, link augimo. Ir mano nuomonė šiame pasiūlyme e, yra išdėstyta mintis, kaip reikėtų užtikrinti e, tvarų ir darną augimą, ypatingai jūrų sektoriuje. E, aš esu įstikinęs, kad inovacijos dinamiškumas turėtų e, tapti Europos charakteristiko, Europos e, ypatybėmis net ir šiame sektorijoje. Europa, Europos politika turėtų apimti kiekvieną valstybę narę, kiekvieną instituciją, kiekvieną regioną, tarp jų ir e, mažosius veikėjus, mažasis bendrovės tam, kad uh, draugė su mažom vidutiniam įmonėm galėtumėm e, užtikrinti darnų ir tvarų pakrančių regionų e, panaudojimą. Šis augimo potencialas e, galimybės panaudoti jūrą energijos gavybai, taip pat e, akvakultūroms. E, e, Visą tai yra svarbu ir paprastai, dideliais atvejais, tokios iniciatyvos įgyvendinamas po konsultacijų su valstybėmis narėmis, su suinteresuotomis valstybėmis, su Europos parlamentu. Mėlynoji strategija yra svarbi taip pat tokiuose srityse kaip turizmas, kaip alternatyvioji energetika, nes tai pagelbėtų ir kitoms saloms e, geriausiai panaudoti savo ekonominį potencialą. Ir taip pat noriu akcentuoti, kad e, reikia užtikinti, jog e, salos priklausančios Europos Sąjungai neatsidurtų nepalankioje padėtyje. Tai iš tikrųjų labai svarbi problema, kurią reikia spręsti. Ir, na, o kalbant apie uh, e, kruizinių laivų verslą, uh, kuris auga, kuris plečiasi ir ateityje turbūt dar labiau auks. Tai irgi yra labai svarbus elementas Europos ekonomikoje. Na ir baigdamas norėčiau padėkoti kolegai už pranešimą ir manau, kad mes e, asmeniškai dar galėsime aptarti kai kurios kitus klausimus. Ačiū pirmininkė, ačiū už galimybę tarti keltą žodžių šio klausimo. Pirmiausiai noriu pasakyti, kad iš tikrųjų mus nu, padarasničiai nuteikė šias net diskusijos ir tai, ką matome kol kas pranešėjo projekte. Tai iš tikrųjų leidžia mums e, manyti, kad e, esame teisingame kelyje vertindami mėlynąją augimą jūro ekonomiką ir panašiai. Nes iš tikrųjų tai yra svarbus sektorius tiek dėl savo dabartinių apimčių, tiek dėl augimo potencialo. Ir kai kurie elementai, kuriuos labai svarbu yra mm, svarstyti, kada mm, mąstome, kaip galima būtų, kaip galima veiksmingiau užtikrinti tą mm, augimą. E, tai iš tikrųjų labai svarbu e, atspindėti tuos dalykus, kurie matomi ir pranešime, ir e, pasisakymuose, tai yra, kad e, jūrų ekonomika turi būti vertinama kaip vieninga visuma, o ne kaip atskirų sektorių suma. E, arba tiesiog atskiri pavieniai sektoriai. Turime suprasti, kad jūrų ekonomika reiškia ne tik tai pakrantės, pakrančių regionus, bet taip pat reikia atsižvelgti ir į giliau žemynę vykstančius procesus, ekonominius sektorius, kurie veikia ten. Uh, Taip pat labai svarbu yra pastebėti, kad jūro ekonomika sudaro tai, ką mes vadiname, e, sakykim, tradiciniais sektoriais, e, transportas, gamintojai, statybos ir taip pat tam tikros naujos rytis čia aktualios. Ir vienas, vienas iš tokių sektorių, vienas iš tokių ryčių, kurias vertėtų pabrėžti, e, būtų inovacijų ir mokslinio tyrimų nauda, nes jie labai susiję su Europos jūrų ekonomikos konkurencingumu ir augimu tos rytis, kur mes investuojame į inovacijas, technologijas, e, ten, kur pasiekiamas e, tvarus efektas jūro ekonomikoje, e, daro Europą būtent labiausiai konkurencingą, pranašiausią šiuose srityse. <clears throat> Ateičiai mes, paėmė įdomiai, užuomina, kad daug kas priklauso nuo gebėjimų ir profesinės kvalifikacijos. Labai svarbu išsaugoti turimus įgūdžius, turimą kvalifikaciją, tačiau taip pat reikia uh, E, prognozuoti ir naujus procesus jūro ekonomikoje, kurie dabar da tik artėja. Pavyzdžiui, buvo užsiminta apie tai, kad e, tai plačiai yra susijęs su atsinaujančiais energijos šaltiniais. E, E, turime galvoti apie tos sektorius, kurie yra svarbiausi. Tai yra e, atsispirti ne tik tai nuo to, ką jau turime, bet turime galvoti taip pat ir apie tą kvalifikaciją, tos įgūdžius, kurių e, reikėtų ateičiai ir kuriuos reikėtų skatinti. Arba galbūt reikėtų galvoti apie tarp sektorinę tam tikros kompetencijos perdavimą. Kalbant apie jūrų turizmą, kaip jūs žinote, tai yra tema kurią mes daug dirbame, mes rengėme dokumentą, kuris pasirodys vėliau šiemet. Ir taip jau sutapo, kad tai yra e, Europos jūrų dienos, kuri šių metų, gegužės 21-22, e, bus minima Valetoje, Maltoje, e, pagrindinė tema ir vėlgi mes akcentuojame, kad tai irgi yra sektorius, kuris turi didžiulį potencialą, be abejo, ateityje taip pat priklausys nuo daugelio veiksnių, pavyzdžiui, jūrų maisto išteklių tikimas. Na, priklausys daugelis sprendimų. Ta pati galima būtų pasakyti ir apie e, e, jūrų geologiją arba jūrų, jūrų e, naudingų iškasinų gavybą. E, e, e, Be abejo, reikia pastebėti, kad visame pasaulyje dabar dėmesys šiam sektoriui auga ir Europa iš tikrųjų e, e, pirmauja, kurdama technologijas tiek e, išteklių gavybą iš jūros dugno, tiek ir platesnė prasme. Ir mes taip pat labai puikiai suvokiame uh, E, darnumo kriterijus, gamtosauginius kriterijus, kurie labai aktualūs šiam sektoriuje. Ir dėl to mes galime e, daug ką padaryti, be abejo, nulemdami jūros naudingų iškasnų gavybos ateitį. Čia turime pasverti visus sektoriuje egzistuojančius e, už ir prieš galimybės, taip pat tos lygus, kuriuos reikia atkreipti dėmesį. Na taip pat kai kalbame apie vyktimą, vystimasi e, biotehnologijos yra labai svarbus aspektas, apie tai jau buvo nemažai kalbėta ir aš turbūt neturėčiau prie to grįžti. Dar porą baigiamų pastabų, kurias norėčiau ypatingai užakcentuoti. E, tai kad Europos jūrų ekonomikos augimas labai priklausys nuo e, bendrųjų sąlygų, kurias mes sukursime, kurias mes nustatysime. Ir Dabar reikėtų paminėti, kad turime tam tikrų pasiūlymų, pavyzdžiui, kaip šį sektorių finansuoti iš busimosios daugiametės finansų programos. E, na ir e, tam tikrose struktūrinėse fonduose, jeigu taip pavadinti jos, e, esama tam tikrų elementų, kurie būtent būtų tinkami jūrų ekonomikos plėtrai. Ir labai svarbu, kad būtų, aišku, sutarimas E, tarp Europos institucijų, tarp valstybių narių, jų agentūrų. Ir e, šie ištekliai būtų kryptingai nukreipti ir veiksmingai panaudojami. E, tris instrumentai, kuriuos mes siūlome kaip integruojančios priemonės, tai būtų jūrų žinios, jūrų žvalgyba ir erdinis planavimas jūrose turėtų būti labai svarbus elementai. Žinios, kadangi visiems reikia duomenų ir Jeigu tik tai galėsime e, pasirūpinti, kad duomenų būtų daugiau, tai be abejo tas atneš naudos jūrų operatoriams. Toliau priežiūra, stebėjimas, e, nes mums reikia ekonomiškai gyvingų jūrinių sistemų. Na ir e, galų gale ekonominis gyvybingumas, kadangi tai yra pagrindas, bet kokiems operatoriams įgėnėms jūroje nori plėtoti savo veiklą. Tai tiek iš mano pusės, ačiū ir lauksiu jūsų klausimų ar komentaro. E, dėkoju, ponė Danelis, jeigu jūs norite dar ką nors e, pridurti, tai padarykite tai labai greitai, nes iš tikrųjų tas, e, ta gaisro sirena labai sukia mūsų darbo tvarkę. Labai ačiū ir aš kalbėsiu labai trumpai, pirmininkė. Tai, ko mes pasimokėme, nagrinėdami jūro ekonomiką, nagrinėdami turizmo srautus, rodo tam tikrų teigiamų ir neigiamų tendencijų. Bet kuriu atveju mes įgėme daug daugiau patirties, taigi dabar žinome daug daugiau negu anksčiau. Ir mes suprantame, kad e, jeigu investuosime, jeigu kapitalas bus įdėtas į kažkokį sektorių, pažiūrėjau, turizmą arba kitus sektorius, mes dažnai pasiekiame augimo, tačiau tas augimas neretai e, vyksta aplinkos būklės sąskaita, o šitą reikėtų išvengti, kadangi ypatingai pakrančių ekosistemos yra labai jautrios. Aš sutikčiau su abiem kolegomis ir taip pat su komisijos atstovu. Pritariu didumai to, kas buvo pasakyta, taigi dėkoju Jums už Jūsų gerus žodžius. Noriu padėkoti visiems, kas prisidėjo prie šio pranešimo rengimo. Ir be abejo, E, iškasinų gavyba e, yra labai kontroversiška tema, labai kontroversiškas klausimas, ar tai vyktų žemynė ar jūroje. E, tam reikia elgtis labai atsargiai, turime sukurti aiškias taisyklės, aiškią struktūrą, taip pat turime užtikrinti, kad ypač, kai mineralai yra iškaunami iš jūros dugno, ten galėtų labai aiškios taisyklės ir jų būtų griežtai laikomasi. E, kai dėl e, kontinentinių vandens telkinių, kontinentinių jūrų, tokių kaip Baltijos jūra, čia turime būti itin atsargus. Na ir taip pat e, Per ateičias keltą dienų pamėginsiu pasinaudoti kolegų sakytomis pastabomis ir komentarais. E, e, galbūt e, rasiu iš tikrųjų tam tikrų papildomų temų, kad reikėtų įtraukti, kadangi galbūt neapžvelgiu problemas visiškai sami. Aš tiesiog paliečiau ribotą skaičių vyriausių temų ir galbūt galėsiu jas praplėsti. Ačiū, ponai. Danelis, noriu priminti, kad balandžio 29 yra galutinis terminas teikti pakeitimus, o balsuosime transporto komitete e, gegužės 30. O dabar Savamas e, Savanama e, pranešimas dėl ES sutarimas su Šlanka. Noriu atsiprašyti, bet po signalo visi išėjo, kai kurie nebegrįžo. Mes turime tęsti darbą. Prašom žodis jums. Prašom žodis jums. Ačiū, ponė pirmininkė. Uh, Kalbėsiu labai glaustai. Tai yra vienas iš tų aviacinių susitarimų, kuriems yra taikoma standartinė procedūra. Kalbame apie susitarimą tarp ES ir Šrilankos demokratinės socialistinės respublikos. 15 e, dvi šalių susitarimų, kurie yra pasirašyti su Šrilanka, bus pakeisti šiuo susitarimu. Taigi jokių problemų neiškils ir balsavimas yra numatytas gegužės pabaigoje. Ačiū. Dėkui, ponas Benin. Uh, yes, Taip, aš manau, mes taupome laiką, visiškai sutinku uh, su pranešėjo pasiūlymu ir tuo baigsiu. Anybody, anytime? Ar dar kas? Pone Foster. Agree. Okay. Sutinku. Deadline for amendment. Pakeitimo pateikimo terminas ir vienintelis pakeitimas e, būtų jo atmetimas. Tai yra e, balandžio 24 e, diena. Ar komisija nori pasisakyti? Ačiū, taip man lengviau pirmininkauti. Ir paskutinis šį ryto pranešimas, pono Marineskų pranešimas, ES išorinė aviacijos politika. Ponas Marinesku. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti kolegoms už e, pateiktus e, pakeitimus. Jau pasiūliau kompromisinių pakeitimų. Strasbūrė vyko susitikimas su šešėliniais pranešėjais ir aš manau, kad mes pasiekėme susitarimą ir dėl šių pakeitimų, ir dėl kompromisinių pakeitimų. Uh, Aš dabar laukiu balsavimo žimtumo komitete dėl šios nuomonės ir paskui galėsiu parengti galutinį kompromisų variantą ir balsavimo sąrašą. Ponas Benin, taip, mes iš tiesų uh, labai konstruktyvų šešėlinių verešėjų susitikimą turėjome Strasbūrė ir dauguma mano paties pakeitimų buvo įtraukti į kompromisus. Ypač aš norėčiau užtikrinti, kad uh, būtų paminėtos įmonės, ne tik vartotojai, nes mano nuomonė verslo įmonės yra tuo suinteresuotos. Taip pat aš e, labai džiaugiuosi pranešėjo kompromisu e, dėl e, tam tikrų mazginių oro uostų ir regionių oro uostų. Dabartinės infrastruktūros panaudojimas prieš pastatant naują infrastruktūrai uh, E, yra paminėtas, tai leistų operatyviau dirbti. Porą klausimų liko neišspręsta, mano nuomonė. 60 pakeitimas bevejonės mes manome, kad Europos komisija negali paprasčiausiai siūlyti, negali paprasčiausiai išaiškinti, e, kaip Europos komisija E, sąjunga bus atstovaujama į KAO, taryba tą klausimą e, sprendžia. E, mes abu bandom tą klausimą sureguliuoti, ar pakoreguosim ar ne, nežinau. Dėl 54 pakeitimo. Manau, kad pranešėjas sutinka su nuomonė, kad reikia geresnio bendradarbiavimo, kad užtikrintume, e, jog vieningas Europos dangus taptų realybę. Bet e, kol kas, manau, mes galbūt dar neparengėme, neradome teisingų atsakingųjų ir e, iškyla kitokių kliučių. Bandysiu e, tai išspręsti klausimų žodžiu, pakeitimų žodžiu, kad variantas būtų priimtinesnis. Pone Lichtenberger. Dėkoju. Taip pat esu dėkinga ir už bendradarbiavimą per Strasbūro posėdį. Aš norėčiau tik tai vieną dalyką išskirti. Triukšmo oro uostuose klausimas yra labai svarbus. Aš tai sakau, nes ES yra pasirašyti sutarimą su Junktinėmis Amerikos valstijomis. Ir dabar tas sutarimas tampa vėl labai aktualus ir populiarus, nes pradeda kilti klausimų, kas bus su tomis. Uh, E, Junktinio Amerikos valstijų orlaiviais, e, e, kurie viršė dabartinės mūsų taikomas triukšmo taisyklės. Kaip mes galime suderinti šias problemas per susitarimą. Taigi aš apie tai ir kalbėsiu. O dėl viso kito galiu tik tai pridurti, kad yra labai svarbu išsilaikyti nuseklę poziciją. Pone Foster, Ačiū, ponė Marinesku, dėja aš negalėjau į jūsų šešėlinių e, pranešėjų susitikimą atvykti, nes reikėjo grįžti Junkinę karalystę, bet e, aš mačiau, kad e, jau tada buvo rengiami kompromisai, su kuriais mes sutinkame. Buvo gana daug pakeitimų, kurie man būtų labiau patikę atskirai paminėti. Transsiberijos skridimo per Sibirą klausimas yra labai svarbus ir kalbant apie vieningą Europos dangų, šį klausimą reikės išspręsti. Labai svarbu, kad taip pat kalbėtume oro uostų, papildomus oro uostų pajėgumus ir panašiai, nes kitaip mes sugrįšim prie pradžios. Bet bendrai manau, kad ponas Marinesku labai gerai įvertins tai, ką padarys užimtumo komitetas ir paskui vėl grįšime čia. Tačiau esmė yra ta, kad mes visuomet remiame uh, šies procesus ir manau, kad e, tą patį toliau reikia daryti. Toliau panas Alkadravė. Ačiū ponė pirmininkė. Aš šią progą pakeičiu poną Jorgą Laichfridą, kuris dabar yra užsienyje. Dėl šio pranešimo. Aš norėčiau pasakyti, kad mes kaip frakcija e, labai e, palankiai esame nusiteikę jo atžvilgių, bendradarbiavome buvo puikiai, skaitant ir praeitą savaitę Strasbūrė. Įvyko geras sustikimas su šešėliniais pranešėjais. Mes e, galime sutikti su visais kompromisiniais pakeitimais ir panašiai. Ir džiaugiamės, kad e, buvo atsižvelgta į visą eilę kitų pakeit, mūsų pakeitimų ir e, net į, jie įtraukti į pranešimą. Aš labai trumpai norėčiau pasakyti, kad e, yra tokių esminių pakeitimų, kuriuos mes vertiname kaip itin reikšmingus. 17, 18, 36. Tai, kai kalbame apie 17 ir 18, tai e, reikia pasakyti, kad ten norime pabrėžti, jog konkurencija ES yra labai svarbus elementas būtina sustiprinti ES poziciją už jos ribų ir už ES erdvės ribų. E, mums e, reikia e, tam tikrų praktinių problemų sprendimo, ypač kai kalbam apie pigias oro linijas ir regionių subsidijų suteikimą joms. Kalbant apie 36 pakeitimą, ten yra paliekama privalomų minimalių standartų finansiniuose sustarimuose formuluoti, o kalbant apie socialinius ir ekologinius standartus bei keliaivių teisės, tai taip pat jau yra aiškiai susitarta. Tai yra vienintelis būdas, kuris nuves mus į tokį konkretesnį rezultatą, kuriant e, statiminę bazę. Bet tai yra absoliutus minimumas, jeigu norime sukurti teisingą konkurenciją. Ponas Gail iš komisijos. Thank you, Mr. Chairman. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ir dėkoju pranešėjui už puikų dokumentą. Turiu jį pasveikinti ir padėkoti kitiems parlamentarams už pakeitimus. Manau, kad didelė dalis iš tų 60 pakeitimų, e, kurie yra pateikti, tik dar labiau sustiprins pranešimą. Be bejonės mes remiame ambicingesnį išorės aviacijos politiką. Ji yra reikalinga, kad mes atremtume šiandien iškylančius rimtesnius iššūkius. Be bejonės mums reikia daugiau Europos išorės aviacijos politikoje. Aš manau, kad ES parlamento tvirtas pranešimas e, būtų naudingas įgyveninant ir tarybos išvadas, ir mūsų pateiktus pasiūlymus komunikate jeigu pirmininkė sutiksite, e, mes norėtume išsakyti savo komentarus dėl pakeitimų, kad e, pranešėjas apie tai pagalvotų laiku. Jeigu jūs nieko prieš, aš norėčiau išskirti e, keletą jų ir e, išsakyti komisijos nario komentarus. Pirmiausia, Dėl devintojo pakeitimo. Mūsų nuomonė būtų nesažininga sakyti, kad komisijos nariai praleido progą sustiprinti ir suderinti aviaciją jos teisės aktus. Mesgi to siekiame kiekvieną dieną, mes tengiamės vis labiau suderinti ES teisės aktus, todėl manau, kad devintas pakeitimas yra šiek tiek neteisingas. 13 pakeitimas. Siūloma paminėti deramus standartus, o ne aukštus standartus tarptautinėje aviacijos saugumo srityje. Mes manome, kad dabartinė formuluotė susilpnina įprastinės Europos pozicijas, e, turiu galvoje standartus. 27 pakeitimas Mes e, manome, kad taip nebus paremta Europos aviacijos pramonė tarptautiniu mastu. Čia yra tarsi prašoma daugiau mokesčių įvesti aviacijos sektoriuje, o mūsų nuomonė tai tik dar labiau e, trukdytų Europos aviacijos pramonės veiklai tarptautinėje rinkoje, konkurencingoje rinkoje dėl 28 pakeitimo. Mums nebuvo visai aišku, ko tikisi komitetas iš komisijos. Yra kalbama apie lengvai prieinamą e, tyrimų apžvalgą. Galbūt komitetas geriau pagalvotų, kaip komisija galėtų atidžiau išnagrinėti valstybių narių skirtumus, e, taikant kelionės mokesčius ir rinkliavas. 36 pakeitimas Europos komisija raginama nustatyti minimalius privalomus e, dvišalių susitarimų standartus. Aš e, manau, kad tai peržengia Europos komisijos mandatą. Dvišaliai susitarimai yra pasirašomi tarp valstybių narių arba trečiųjų šalių ir Europos komisija negali nustatyti jokių privalomų minimalių standartų valstybėms narėms. Mes galime su jomis dėrėtis, diskutuoti ir tai darome. Uh, kad būtų pasiekti tam tikri įprastiniai straipsniai, standartiniai straipsniai, kurie būtų įrašomi į dvišalius susitarimus. Taip pat ir susitarimus su ES. 38 pakeitimas. Mums buvo neaišku šiek tiek, mums buvo siūloma peržiūrėti 868 e, reglamentą, nes ten yra kalbama apie neteisingą konkurenciją tarp ES vežėjų ir ne ES vežėjų. Nes uh, ES nepriklausantis vežėjai gauna tam tikrų konkurencinių pranašumų per subsidijas ir mm, valstybės subsidijas ir panašiai. Ir tai trukdo tarptautiniai konkurencijai. E, mes e, kaip tik dabar peržiūrime esamą padėtį, tačiau dar neaišku, kaip peržiūrėtasis dokumentas galės būti pritaikytas ir alternatyvioms e, tvaraus transporto rūšims Aš nežinau, ar kalbant apie tokį transportą turima galvoje e, ekologiški automobiliai, o greitaigi traukiniai ar kartieigi traukiniai, bet mums labai svarbu užtikrinti, kad būtų tarptautinė konkurencija tarp geležinkelių Europoje, Persų įlankoje ar Junktinėse Amerikos, Amerikos valstijose. Mums dar sunku suprasti šio pakeitimo reikšmę. Tik porą minčių pirmininkė ir aš jau baigsiu pasisakymą. 40 pakeitimas. Čia yra kalbama, kad Europos komisija turėtų baigti dėrybę su visa eilė kaiminių valstybių, skaitant Alžyro. Norėčiau Jūs informuoti, kad kol kas mes dar dėrybų su Alžyru nepradėjome. Turime mandatą, bet dėrybos dar neprasidėjo ir manau, kad čia reikėtų pataisyti. 59 pakeitimas. Jame yra prašoma, kad Europos komisija atidžiau pagalvotų apie papildomų baudžiamųjų priemonių įvedimą, jeigu jos uh, kenkia ES aviacijos vežėjų konkurencingumo gebėjimams. Aš, kiek žinau, buvo bandoma uh, pergalvoti tuos pasiūlymus ir pateikti kitokių idėjų, kurios būtų ne tiek baudžiančiosios, kiek remiančios Europos pramonį. Ir galiausiai 60 pakeitimas. Komitetas ragina per šį pakeitimą Europos komisiją, kad būtų suteiktas dėrybų mandatas, e, stengiantis išsiaiškinti mūsų poziciją ICAO organizacijoje tai įgyvendinti būtų sunku, nes tokia rekomendacija jau buvo pateikta 2002 metais Europos komisijoje, tačiau jokio pozityvaus atsako iš tarybos pusės negavome. Todėl manome, kad idealiu atveju tas pasiūlymas e, galėtų būti e, laikomas geru, bet dar ir šiandien suprantame, kad ir sulaukti jam paramos ir įgyvendinti būtų sudėtinga. Ačiū pirmininkai, dar kartą sveikinu pranešėją parengus puikų pranešimą. Senior. Ačiū. Pone Marinės, kur norite ką nors pridurti? E, Ačiū iš komentarus, aš jūs atsižvelgsiu. Ačiū. Gegužės 7 dieną balsuosime komitete, primenu kolegoms. Ir iš esmės dar plenarinio posėdžio duos, kiek matau, nėra nustatyta. Bet tai gegužės 7 diena yra pirmoji data, kada mes balsuosime Birželį greičiausiai komitete svarstysim bendrai. Ačiū. Rytinį darbą baigiame su neįprastiniais kliūtėmis. Dėkoju visiems, kad e, vėl sugrįžote normales vėžės ir galėjome dirbti. Susiksim šiandien po pietų.